pranešimas eina toliau už e, vien jo turinio ribų ir e, vien balsavimu mes e, šios temos tikrai neužbaigsime. Apie, mes dar kalbėsime apie tai ir ateityje. Ačiū. Ponui Galeriui, mes baigėme diskusiją šiuo klausimu. Dabar trumpas kelbimas prieš prieinant prie kitų diskusijų. Gavau EPP frakcijos prašymą dėl paskirimų į tokius parlamento komitetus. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ponė Anės Libran, užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ponas Filip Bulon, peticijų komitetas taip pat ponas Filip Bulon. Ar yra pastebėjimų? Ne, tuomet laikoma, kad šie paskirimai yra patvirtinti. Dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra pono um, Ungurijanų pranešimas dėl ES juodosios jūros strategijos. Ir iš karto aš jam ir suteiksiu žodį keturioms minutėms. Exactly... Ačiū pirmininkė. Lygiai prieš trejus metus Europos parlamentas patvirtino juodosios jūros sinergiją Tai buvo pirmasis žingsnis, formuojant nuseklę politiką viename jautriausių e, regionų. Tai buvo žingsnis tinkama linkme. Jodojų jūra dabar yra plačiai analizuojama. Tai ir su ta, tuo regionu siekiama daug vilčių ir ji taip pat vertinama ir kaip grėsmė. Uh, ES galėtų toliau plėtoti savo politiką ir e, parlamentas galėtų atlikti svarbų vaidmenį, kad ES politika virstų visą apimančią strategiją. Tokią mintį aš reiškiu savo pranešime, kurį rengiau remiamas kolegų iš Užsienio reikalų komiteto ir viso parlamento. Kodėl yra parengtas naujas pranešimas apie Juodąją jūrą ir kodėl reikia kalbėti apie ES strategiją? Kai kas galėtų sakyti, kad e, juodoji jūra yra nedidelė. Taip, ji yra nedidelė, bet jeigu mes e, parengtume strategiją, tai ta juodoji jūra tikrai taptų didelė jūra. Ir dar vienas dalykas. Juodoji jūra tampa vis juodesnė. Įstojus e, Bulgarijai ir Rumunijai į ES, juodoji jūra dabar iš dalies yra ir ES vidaus jūra. Tačiau įvykiai tame regione dažnai yra sunkiai nuspėjami, ten didėja įtampa ir yra daug nesusipratimų. Jodosios jūros regiono analizė verčia daryti išvadą, kad tame regione vis dar išlieka neigiamų iššūkių arba jų tik daugėja. Rusijos ir Gruzijos karas 2008 metais, vadinamiai išaldyti konfliktai, demokratinios padėties blogėjimas Ukrainoje, Rusijoje. Tai yra labai rimti įvykiai ir gyvi saugumo pavojų pavyzdžiai tame regione. Jeigu pažvelgtume į ES darbo tame regione dabartinius rezultatus, pamatytume, kad rezultatai yra mišrus. ES politinis požiūris į juodąją jūrą nėra pagristas stebėsenos vertinimo ir tolesnių veiksmų mechanizmais. Ši strategija, šiai strategijai nėra skiriama pakankamai dėmesio diskusijose Briuselėje ir finansavimas tam regionui yra fragmentuotas ir sudėtingas. Pirmininkė, remdamėsi tais privalumais, kurių duoda Jodosios jūros sinergija, patvirtinta prieš trejus metus, turėtume formuoti strategiją, tai būtų tvirtesnė politika, ji pasiūlyt naujų priemonių. Ir norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie yra svarbus. Visų pirma, pakankami ištekliai. Jeigu ES nori atlikti svarbų vaidmenį Jodosios jūros regione, ji turi skirti pakankamų išteklių ir finansinių, ir žmogiškųjų. ES biudžete būtina numatyti atskirą eilutę šiems tikslams. Kitas dalykas - naujo ES veiksmų plano parengimas su konkrečiomis užduotimis ir nuolatiniais ministrų, regiono šalių ministrų sustikimais. Ir mes neturėtume sumenkinti ar per daug vertinti ne vienos e, šalies svarbos. Reikia galvoti apie svarbų Rusijos ir Turkijos vaidmenį to regiono sėkmiai, bet neužmiršti ir visų regiono partnerių. Pirmininkė, baigdamas norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pagalbą, už tai, kad jie labai teigiamai prisidėjo prie galutinio šio pranešimo teksto. Mm, parlamentas tikisi, kad komisija ir taryba įgyvendins šio pranešimo rekomendacijas ir Juodosios jūros regiono plėtra turi tapti faktu. Ačiū. Ačiū pranešėjui, dabar suteikiu žodį komisijos nariui Filė. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Labai džiaugiuosi, kad, Bal... kad Juodosios jūros regionas yra e, parlamento darbo atverkės pirmosiuose punktuose. Tai yra labai svarbus regionas, mes turime sutelkti dėmesį į, į, į ten jautrius klausimus čia. Noriu padėkoti pranešėjui ir pasveikinti jį. Um, Noriu pasai, padėkoti ponui Trajanu Ungurianui iš AFET komiteto parengus labai uh, reikšmingą pranešimą, kuriame yra daug svarbių inovatoriškų minčių įvairiais klausimais. Po paskutinio plėtros raundo um, Jodoji jūra tapo ir vidinė ES jūra. Ir todėl labai svarbu galvoti ir apie upių baseinus, kurie yra prie šios jūros. Mes turime imti šios mano atsakomybės ryštingai. Europos kaimynysės politikos kontekste mes jau turime iniciatyvą dėl šio regiono, tai yra Jodosios jūros sinergija. Tačiau mes turime pripažinti, jog jos įgyvendinimas, kaip pasirodė, buvo daug sudėtingesnis, nei mes galvojame. Ne viskas, ką mes norime padaryti, yra sutinkama su entuzijazmu iš visų šio regiono dalyvių. Būtent dėl šios priežasties parlamentas pasirinko e, tokį požiūrį, kuomet yra skatinamas regioninis dialogas ir skatinama regioną prisimti autorystę už tas idėjas. Ir mes labai norėtumėm toliau laikytis tokio požiūrio. Aišku, kad šios pastangos bus įmanomos tik tuo met, jeigu jos realiai pagerins situaciją to regiono žmonėms. Todėl pranešimas dėl naujos ES strategijos juodosios jūros regionui e, pasiūlymas yra labai svarbus indėlis į mūsų bendrą darbą šioje srityje, kadangi yra suteikiama visa parama to regiono žmonėms, sprendžiant iššūkius, kurie susiję su konkrečia jų geografinė situacija. Mes suprantame, jog juodosios jūros strategija neturėtų būti e, laikoma kaip pakaitalu tokiems dalykams, kas pakeistų, tarkim, juodosios jūros energiją ir kitas priemonės. Tai turėtų būti tarsi pamatas, kuris suteiktų gairės visai ES veiklai šiame regione. Juodosios jūros strategija gali būti idealus momentas iš naujo pagalvoti apie mm, strateginius, ekonominius, politinius interesus šiame regione ir pagalvoti apie būdus, kaip geriausiai jų pasiekti. Parlamentas išskyrė tinkamas sritis, kurias turi apimti tokia strategija, kaip kad valdysena, saugumas, energetika, transportas, aplinka, priekyba E, vietos ekonomikos plėtotė, socialinis, žmogiškasis aspektas, jų plėtojimas. Šios strategijos plėtojimas taip pat sudarytų galimybę ir į bendrą e, veiklą įtraukti ir jūrinį aspektą. Dabar komisija rengia bendrą visapusišką paketą, kuris apims taip pat ir jūrinės politikos iniciatyvas, e, jūrinių išteklių valdymą, kovą su nelegale žvejybinė veikla. Mes galėsime pasitelkti turimas žinias iš kitų sričių, pavyzdžiui, Baltijos jūros strategijos e, ar Dunojo strategijos patirtimi. Aišku, kad Dunojo strategija akivaizdu, jog reikės derinti su Jodosios jūros strategija. Tačiau mes suprantame, kad kiekvienas ES e, jų baseino regionas yra specifinis, skirtingas, todėl visos ES strategijos turi būti ateityje priderintos prie um, ekonominio, socialinio aplinkosauginio, energetikos, infrastruktūros, gamtinių išteklių ir kitų uh, specifinių aspektų būdingų tam regionui. Juodosios jūros strategija suteikia galimybę peržiūrėti iššūkius, kurie kils šiam regionui. Ji bus taip pat labai svarbi, sukuriant tvirtus kanalus, palaikyti dialogą su partneriais tame regione, užtikrinant, kad mm, tas strategija būtų gyvenama efektyviai ir sklandžiai. Mums reikalingos galimybės plačiai pasitarti su visomis suinteresuotomis šalimis, pradedant nuo mūsų partnerių šiame regione, nuolat informuojant parlamentą. Vėlgi, šį pranešimą mes labai sveikiname, mes toliau stengsimės laikytis jūsų išsakytų rekomendacių. E, Europos išorės veiksmų tarnyba ir komisijos visos tarnybos dės visas pastangas, kad tinkamai parengtų Jodosios jūros strategiją. Ir mes labai sieksime e, jūsų ir tarybos palaikymo dėl šios strategijos. Ačiū komisarui. Dabar uh, trys pasisakymai iš atitinkamų komitetų. Po vieną minutę, primiktinai e, reikalau tik vieną minutę pasisakyti. Panas Kazakė Šinta. Ačiū. Pirmininkė, komisijos nariai kolegos, norėčiau pasveikinti poną Ungurianų ir kitus mm, mm, pranešimo rengėjus. INTA komiteto vardu galiu pasakyti, jog džiaugiuosi, kad buvo atsižvelgta į kai kurios mūsų pasiūlymus. Džiaugiuosi tuo, kad po to, kai 2007 metais Rumunija ir Bulgarija įstojo Europos Sąjungą, Jodoji jūra tapo ir Europos Sąjungos jūra. Jai reikia išsamios strategijos. Jai įgyvendinti reikia pakankamų žmogiškų ir finansinių išteklių ir atskaitomybės. Turime stengtis, kad juodosios jūros strategija būtų grindžiama konkrečiais projektais. Reikia sutelkti dėmesį į bendro intereso sritis - aplinka, infrastruktūra, transportas. Šios sritis yra labai svarbios tvariam regiono vystimuisi. Taip pat reikia glaudesnio bendradarbiavimo ir parlamento lygių, dvišalių pagrindų ir su juodosios jūros ekonominio bendradarbiavimo taryba Taip pat, galvodami apie Juodosios jūros plėtojimą, turime atsižvelgti į regionės iniciatyvas. Ačiū dabar ponia Tikau, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mes rengėme, mes remiame šį principą, kad reikalinga e, Europinės teisinio iniciatyvos šio klausimu, reikia taip pat laikytis ir energetikos hartijos, reikia galvoti apie Europos investicijų ir plėtros banko dalyvavimą šiame regione. Įtin akcentuojame šio regiono energetinį saugumą. Tokie praktikai kaip Nabukas yra labai svarbus ES. Tai Taip pat reikia galvoti apie Turkijos, Graikijos, um, Armenijos jungtis, energet, užtikrinant visus, visą energetinę infrastruktūrą ir tinkamą bendravimą regione. Galvojame, jog mokslo tyrimų ir plėtros regionų kūrimas šiame regione yra labai svarbus. Uh, Mes raginame komisiją paremti mokslo tyrimų plėtojimo projektus šiame regione. Taip pat raginame komisiją parengti tikrai europietišką strategiją šiam regionui. Reikia užtikrinti, jog ji būtų derinama taip pat ir su Dunuaus regionui skirta strategija regiono plėtros komiteto vardu, ponas Boštinaru. E Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, Jodosios jūros regi... svarba transportui aplinkai yra visiškai akivaizdi ir dėl šios priežasties šiam regionui skirta ES strategija tikrai turės teigiamo poveikio ir tam regionui, ir visai Europos Sąjungai. Regi komitetas mano, kad ši strategija gali paskatinti regiono augimą ir tvarų vystimasi. Be to, manome, kad norint užtikrinti strategijos veiksmingumą, reikia įtraukti visas to regiono valstybės, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra ES narės ar ne. Reikia koordinuoti veiksmus. O kaip būtų galima užtikrinti koordinavimą, jeigu procese nedalyvautų visos šalis. Tačiau reikia veiksmus derinti ir su Dunojaus strategija, kuri labai greitai taps pagrindiniu pirmininkaujančios Vengrijos prioritetu. Taigi reikia regionų bendradarbiavimo visose strategijos rytise ypač transporto, energetikos ir aplinkos rytyje. Ačiū. Ačiū panai Bostinaru. Dabar nuo frakcijų ponas Brok pirmą kalbės dviem minutėm. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, mėlyje kolegos, norėčiau labai padėkoti pranešėjui už puikų darbą. Jis e, puikiai suderino įvairiausias mintis e, ir tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Mes turime stengtis, kad bendradarbiavimas viduržėmio jūros regionu nebūtų painiojamas su e, rytų partnerystė, su mūsų e, strateginiais ryšiais su Turkija ir Rusija. Tai yra skirtingi dalykai. Ir jie negali pakeisti to, ko mes, ko mes siekiame bendradarbiaudami su jūr, Jodosios jūros regionu. Ir tos skirtingos skirtingos grupės, tie skirting, tos skirti, skir, skirtingos grupės bendradarbiavimas, tai skirtingomis grupėmis turėtų būti apvienytas tam tikrais aspektais. Mes galėtume padėti regiono valstybėms būtent savo bendradarbiavimu, ekonominius ir politinius interesus, kurie yra dažnai skirtingi ir nesuderinami, stengti suderinti ir ateityje e, galbūt e, bet kokie konfliktai, kurie dažnai kyla tarp e, mūsų partnerių, jų galime išvengti. Mes turime suprasti, kad visi mūsų santykiai su, tomis, su tais regionais, to regiono valstybėmis turėtų būti darnus. Ir reikia taip pat suprasti, kad mm, bendravimas su šio regiono valstybėmis turėtų būti kitoks ir galėtų būti kitoks negu bendradarbiavant, pažiūrėjau, su Rusija. Aš manau, kad komisijos narys tą suvokia. Ir būtent dėl šios priežasties e, bendradarbiavimas su e, Juodosios jūros regionu yra visų mūsų interesas ir mūsų, ES, ir Turkijos, ir Rusijos kadangi e, šio regiono valstybės gali būti puikios mūsų partnerės ir e, jos prisid... tie santykiai prisidėtų politiniu, ekonominiu požiūriu prie stabilumo Europoje didinimo. Ir komisija čia gali nešti tikrai didelį indėlį. Dėkui. Paskui. Ačiū, o dabar ponas Paskui. Dviem minutėm. Thank you, Madam President. The Black Sea is a gate to and Ačiū pirmininkė, Jodoji jūra yra vartai į ir iš Europos ir todėl į ją taip ir reikia žiūrėti. Tai nėra kokia tolima vieta, kuri nesvarbi, kurią mūsų dėmesys nukrypsta tik kartais. Tie, iš tikrųjų tai, kad tie klausimai yra keliami mūsų darbo tvarkiai, tai yra normalu. 2006-2009 buvo dujų tiekimas nutrauktas, 2008 kilo Gruzijos karas. Taigi, um, Nors ir pripažįstame, kad Juodosios jūros regionas yra svarbus, vis dar nepakankai yra skiriama ES dėmesio jam, ypač sprendžiant atitinkamas problemas po to, kad 2007 Bulgarija ir Rumunija įstojo į ES. Neužilgo po šių dviejų valstybių įstojimo buvo parengta strategija, tačiau panašu, kad tai buvo dokumentas parengtas labai skubotai ir buvo tarsi galvojama, kad Juodoji jūra yra yra kokia jodoji skėlė ar baltoji dėmė, kaip be pavadintum. Nieko svarbaus nebuvo padaryta nuo iniciatyvos peržas 2008 metais ir niekur nepasistumėjome su sinergijos įgyvenimu, kaip pranešime ir kalbama apie tai. Manau, kad čia yra dvi pagrindinės priežastis. Visų pirma, panašu, jog iš ES valstybių narių yra didžiulis nenoras imtis kažkokių ryštingų veiksmų dėl šio regiono. Be to ir dabar to noro dar mažiau. Antras dalykas, pirminė buvo prielaida darant šią sinergiją, kad šis regionas turi būti nuoseklus, bendarbiaujantis regionas, kuris sulauktų didžiulio palaikymo ir materialinės paramos iš ES. Tačiau dabar tas regionas yra visiškai kitaip traktuojamas nei, tarkim, prieš 20 metų. Tai jeigu mes tikimės, kad tokie sudėti kur tiek yra daug sudėtingų įvairių skirtingų klausimų tame regione, kad tas regionas taiga taps vienalytis, kažkoks tai labai nuoseklus yra um, neįtikėtina. Reikia peržiūrėti partnerystę ir tikėtis, kad situacija pagerės. Ačiū, o ponui Pasku dabar ponas Vaigl. Ačiū pirmininkė komisijos nariai. Pranešimas, kurį parengė kolega Ungurianu, yra tikrai geras, aš noriu jam už jį padėkoti. Šis pranešimas skatina mus dar kartą pažvelgti į šį regioną. Šiame regione vyroja politinė įvairovė, kultūrinė, religinė įvairovė. Kai kurios valstybės narės siekia narystės, atsiprašau, kai kurios valstybės siekia narystės Europos Sąjungoje. Tame regione taip pat yra daug e, gamtinių išteklių, bet dabartinė padėtis yra visiškai kitokia nei anksčiau tame regione trys valstybės jau yra ES narės. Juodosios jūros regionas dėl savo geostrateginės padėties mums tikrai svarbus. Ta padėtis duoda ir naudos, ir e, kelia iššūkių saugumo požiūrių. Norėčiau dabar pakalbėti apie energetinį saugumą ir tvarų energijos tiekimą. Mes turime galimybių daryti įtakos sprendimams tame regione. Galime taip pat daryti įtaką ir partnerystės santykių kūrimui su Rusija. To galėsime pasiekti, jeigu bendradarbiaus visos valstybės narės ir įvairios organizacijos ir tinklai veikiantis tame regione. Taip pat norėčiau paminėti ir pilietinės visuomenės organizacijas, kurias taip pat turime pripažinti. Nereikia naujų institucijų, kad galėtume atlikti savo darbą. Reikia tiesiog e, geresnio finansavimo ir didesnio politinio įstraukimo. Kalbėtojas nutraukiamas. Ačiū. Ačiū, o dabar panas Werner Šulc. Pone pirmininkė, pone komisarė, kolegos kad e, Juodosios jūros regionas taptų demokratijos gerovės e, erdve ir e, kad mes įveiktume tuos kilančius iššūkius, mums reikia tvarios strategijos ir pateiktoji rezoliucija ir siekia to tikslo ir dėl to mano frakcija pritarė šiam, šiai rezoliucijai. Čia yra pateikta daug prasmingų pasiūlymų, pavyzdžiui, kovoti, e, stengtis gerinti civilinės, e, bendradarbiavimą su civilinė visuomenė, pilietinė visuomenė ir taip pat stengtis spręsti e, ten šalusius konfliktus ir skatinti bendradarbiavimą tarp sienų. Ir taip pat mums reikia vystyti tvarę energetikos politiką, sukurti stiprinti akademinius santykius, plėtoti, pažiūrėjau, studentų tinklus tačiau dar trūksta didesnio um, energetikos infrastruktūros plėtojimo akcento, pavyzdžiui, kalbu apie Nabuko projektą. Reikia didesnė, e, e, e, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad nepakankamai gerai prižiūrimas naftos platformų juodojoje jūroje darbo E, efektyvumas ir saugumas ir dėl to manyčiau, kad čia mes turėtume daugiau atkreipti dėmesį į būtent šios klausimus. Dėkui. Ačiū, panas Kovalė. E, panie komisarzu, wydaje mi się, że przygotowany dokument. Ponios ir ponai, komisijos nariai, manau, kad parengtas, parengtą dokumentą turėtume paremti e, savo frakcijos vardu, reiškiu jam pritarimą juodosios jūros sinergiją reikėtų iš naujo apmastyti, nes ne visos geros idėjos virto praktiniais veiksmais. Todėl vienas pagrindinių pono Fiulė uždavinių būtų imtis konkrečių veiksmų regione ir papildyti tą sinergiją. Manau, kad tai užtikrintų tam tikrą stabilumą energetikos srityje tame regione. Taip pat galėtume paremti ir Gruziją įgyvendinančią demokratinės reformas. Taigi visų pirma, turėtume imti savo iniciatyvų e, šiame regione. Ačiū, Campbell Bannerman. Ačiū pirmininkė, kai kalbame apie juodąją jūrą, vienas žodis yra labai svarbus, tai yra atsargumas, reikia atsargiai elgtis ten, tai yra e, Rusijos e, tarsi vidinis kiemelis, ypač turint omenyje e, Krymą, Krymo karinius krovinus karus, mes matome ir Gruzijos karą. E, jeigu Gruzija būtų buvusi NATO narė, tai padariniai galėjo būti katastrofiški. Aš remiu Gruzijos nepriklausomumą, tačiau būtų neprotinga kovoti su rusišku meškinu ten ir iš tikrųjų Rusija žaidžia su tuo nežiūrint, e, turint omenyje tai, kad Rusija vis tiek, kad, na, kad tokios narės, pavyzdžiui, kaip Prancūzija vis tiek vetuos narystę. Uh, yra realus pavojus. Ir kai eina kalba apie Turkiją, tas, nes jeigu toliau vedžiojant Turkiją už nosies po to paaiškėtų, kad nieko iš to neišeis, tai Turkija gali būti nustumta į musulmoniško um, ekstremizmo pusę. Ačiū, panas Stojanov. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti daugeliui nuomonių, kurios buvo išreikštos šioje salėje. Noriu pasveikinti pranešėją puikiai padirbėjus rengiant pranešimą. Nuo pat antikos laikų šis regionas e, turėjo daug ekonominės svarbos regionui Europai ir šis regionas ir toliau lieka labai svarbus ES. Mes turėtume imtis praktinių veiksmų. Dabar vyksta tik dar viena diskusija. Tokių diskusijų buvo ir daugiau. Ir dabar norėčiau akcentuoti vieną dalyką, kurį minėjo socialistai. Noriu pritarti pasiūlymui šiam regionui numatyti atskirą biudžeto eilutę. Kreipiuosi į Europos komisiją, raginu ją imtis veiksmų ir stengtis, kad tai, kas šiandien šioje salėje yra išsakyta, virstų konkrečiais veiksmais. Ačiū dabar kiti kalbėtojai. Ponas Vinkler, dvi minutės. Pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Angurijanų ėmusis šios iniciatyvos ir parengus pranešimą apie Juodąją jūrą. Taip pat Džiaugiuosi, kad anksčiau kalbėję kolegos e, pritarė pranešimui ir įsipareigojo siekti naujos Europos vizijos Juodosios jūros regiono atžvilgių. E, Taip, Juodoji jūra dabar jau yra ir ES vidaus jūra, e, reikia atsižvelgti į jos ekonominę svarbą. Ten yra svarbus keli dalykai, tai yra energetikos saugumas, aplinka. Ir manau, kad būtent mes, ES, turėtume pasinaudoti Jodosios jūros regiono potencialu. Siekdama šio tikslo, ES turėtų daugiau pasikliauti e, savo valstybėmis narėmis, kurios yra tame regione. E, turėtume dirbti dinamiškiau ir imtis vadovaujančio vaidmens bei turėti savo viziją nenorėdamas kalbėti apie plėtros procesą, kreipiuosi į visus skeptikus. E, jeigu sulėtės eurointegracijos procesas tame regione, tai tikrai bus nenaudinga Europos Sąjungai. Reikia siekti ilgalaikio saugumo. Jeigu jo nebūtų, galimas pasiekmes tikrai būtų sunku įvertinti. Taigi turime parengti integruotą strategiją šiam regionui. Jodosios jūros strategiją turėtų rengti Europos komisija, remdamasi tomis rekomendacijomis, kurias pateikė mūsų pranešėjas. Ir šis parlamentas turėtų kaip galima tvirčiau paremti strategiją čia. 1 minut 30. Ačiū dabar ponia Kopa, pusantros minutės. Pone pirmininkė, šiandieną diskutuojame dėl labai svarbaus pranešimo apie ypatingą regioną, kuris yra visai šalia ES, tai yra Juotosios jūros regionas. Čia yra, šiame regione yra ir ES valstybės narės, ir mūsų kaimininės e, mūsų kaiminės, todėl reikia užtikrinti šiame regione stabilumą tą galime padaryti bendradarbiaudami įvairiose srityse, tačiau dar padaryta nepakankamai. Reikia veiksmingai gyvendinti politiką įtraukiant visas suinteresuotas šalis ir puoselėjant bendras vertybės. Turime veikti ryštingai e, vykdydami kaiminystės politiką, užtikrindami e, Juodosios jūros regiono stabilumą ir saugumą, kadangi tai daro tiesiog neįtaką ES geroviai. Ir tai reiškia, kad mes turime stengtis prisidėti prie taikaus konfliktų sprendimos, taip prisidėdami prie taikos įtvirtinimo šiame regione. Ir taip pat reikėtų neužmiršti ir gamtinių išteklių e, šiame regione, jų gausos. ES gali prisidėti savo investicijomis, skatindama e, asmenų judumą. Ir mes visiškai pritarėme, kad reikia išskirti atskirą biudžeto eilutę įgyvendinant Jodosios jūros regiono sinergiją. Mes vykdydami savo politiką, ponė pirmininkė, e, tikrai prisidėsime prie šio regiono tolesnės plėtotės ir jo gerovės. Dėkoju. Pane Valė. Ačiū pirmininkė, komisarė Hulė, kolegos. Nuo 2007 metų mes pripažįstame Jodosios jūros regiono svarbą, tačiau mūsų požiūrio poveikis buvo labai kukulus, švelniai tariant. Jokių konkrečių projektų, konkrečių rezultatų. Mums reikia realistų realistiško ir finansiškai tvirto plano su aiškiais prioritetais, tikslais, standartais, geresnio darbų pasidalymo tarp rytų kaiminystės ir partnerystės. Mums reikia taip pat um, ir transporto politikos, aplinkosauginės partnerystės. Tik tai per tokį požiūrį paremta projektais dideliais projektais mes galėtumėm apriepti visus labai įvairius interesus tame regione. Mes turime atsisakyti savo fragmentuoto požiūrio ir finansų srityje. Mes turime įvairias finansinės priemonės, bet mažai matomumo. Todėl aš manau, kad turėtumėm parengti bendrą centrinę, centralizuotą priemonę um, juodosios jūros regionui, kur, kur, kad tos lėšos galėtų taip pat paskatinti regiono bendradarbiavimą ir pritraukti pinigus iš šį regioną. Ačiū, dabar panas Filazak. Dami Apanovai. Pirmininkė, komisijos nariai, ponios ir ponai. Lėtas projektų įgyvendinimas, veiksmų planų nebuvimas, vertinimo ataskaitų nebuvimas, aukšto lygio susitikimų nebuvimas, tam tikra rizika. Visa tai rodo, kad sprendimas visą atsakomybę suteikti valstybėms narėms nebuvo geras. Europos komisija turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį kaip sekretoriatas, kaip um, Jodosios jūros strategijos įgyvendintoje. Šios strategijos, um, ši strategija turėtų būti finansuojama iš biudžeto ir institucinių požiūrių turi būti neutrali. Mes neturėtume skirti naujų išteklių, kurti naujų institucijų ar renkti naujų teisės aktų. Nereikia jokių naujų programų ir naujų biudžeto eilučių. Reikia tiesiog sutelkti dėmesį į konkrečių projektų įgyvendinimą. Ačiū. Kumutsakos. Ačiū, panas Kumutsakos, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Jau yra banalu sakyti, kad e, Juodosios jūros regionas strategi, turi strateginę reikšmę Europos Sąjungai. Kitaip ir negali būti. Mes ten turime Bulgariją ir Rumuniją. Tai yra regionas, kuri, mm, kuriame ir, e, labai svarbu užtikrinti saugumą ir stabilumą. 2007 metais mes ėmėmės vykdyti politiką šio regiono atžvilgių ir pasiekime tam tikros pažangos ir sėkmės, tačiau dėje kai kurie dalykai dar nebuvo įgyvendinti. Nuo 2008 metų ten neįvyko nei vienas ministrų sustikimas ir apskritai nevyko joks ministrų sustikimas šią temą. Ir e, mūsų lūkesčiai yra nepatenkinami, mes neatsižvelgiame į šio regiono politinę reikšmę. Mums reikia suaktyvinti savo veiksmus Juodosios jūros regione. Todėl aš pritariu pranešėjo pasiūlymams. E, iš naujo įvertinti ES strategiją dėl Jodosios jūros regioną, regiono. Reikia užtikrinti tvarę politiką šio regiono atžvilgiu ir numatyti papildomus finansinius išteklius. Taip aš kalbu, būdamas e, transporto komiteto narys, kadangi manau, kad šis rytis taip pat yra labai reikšminga ir aš manau, kad šis rytis turėtų būti išskiriama kaip prioritetinė ir Europo, Juodosios jūros regiono strategijoje. ES gali, gali prisidėti prie E, geros, teigiamos plėtros šiame regione, tačiau tam reikia konkrečiau ir įdėmiau įvertinti mūsų iki šiol vykdytą politiką. Ačiū. Vaskirilas pusantros minutės. Pirmininkė, Bulgarija įstojus į Europos Sąjungą, Jodoji jūra tapo regi strateginiu regionu ir geopolitinė to regiono svarba ES nuolat didėja, turiu galvoje politinę sritį energetiką. Todėl ES turėtų formuoti ilgalaikę politiką ir ilgalaikius sprendimus skirtus šiam regionui. Ne visos šalis yra suinteresuotos daugia šalių ir daugia regioninių bendradarbiavimų, tačiau jo būtinai reikia, norint išspręsti tokius mm, strateginės svarbos klausimus, kaip išaldyti konfliktai, transporto saugumas ir taip toliau. Taigi yra keletas dalykų, kuriais yra praktiškai suinteresuotos kelios valstybės. Visų pirma, jūrų saugumas. Pastaraisiais metais vis daugėjo nelaimingų atsitikimų, kuriuose žūdavo žmonės ar juodai jūrai būdavo padaroma ekologinė žala. Reikia mažinti tokių incidentų skaičių, teikiant pagalbą gelbėjimo operacijoms pagal ES integruotą jūrų politiką. Tikimės, kad e, artimiausių metų bus balsuojama dėl pranešimo dėl žuvininkystės politikos juodojoje jūroje. Tai taip pat galėtų būti pagrindas bendradarbiavimui tame regione. ES paramos taip pat reikia ir dabar vykdomiems projektams, pavyzdžiui, geležinkelių, taip pat e, transporto jungtims tarp Juodosios jūros uostų. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad paremė mano uh, E, pakeitimus. Ačiū. Ačiū. Vieną minutę, panas Tyvėk. E, Ačiū pirmininkė, kalbame apie Jėdosios jūros regioną ir turime pasakyti, kad nėra kitos tokios vietos, kuri būtų taip arti ES ir kur būtų tiek daug e, skirtingų interesų konfliktų. Manau, kad nereikia priminti, jog e, tik mes galėtumėm išspręsti tuos konfliktus. Aišku, tai nėra vien pagėdavimo sąrašas, mes negalėsime išspręsti tų problemų, par, tarkim, dėl energetikos, kuomet Rusija negali nieko pasiūlyti. Mes negalėsime galbūt e, visiems laikams išspręsti tų konfliktų, tačiau tai nereiškia, kad turime pasiduoti. Jeigu kalbame apie sinergiją Dosios jūros regione, tai yra pridėtinė vertė. Noriu paklausti, kodėl parlamentas nebendradarbiauja su kitomis regioninėmis organizacijomis, kaip kad pavyzdžiui Jodosios jūros regiono parlamentinė asamblėja. Tos organizacijos nori su mumis bendarbiauti, bet turbūt mes galvame, kad mes esame pernelik svarbus, kad dalyvautumėm tokiam bendarbiavime. Mulțumesc. Ačiū, panas Kutės. Este de o importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Ačiū, pirmininkė, Jodosios jūros regionas yra e, strateginės svarbos regionas, tačiau kol kas šiam regionui nebuvo aiškios struktūrizuotos strategijos ir veiksmų plano. Viskas buvo daroma per įvairiausias priemonės, kurios buvo tarpusavėje nekoordinuojamos, todėl buvo labai svarbu parengti ES strategiją Jodajai jūrai. Lygiai taip pat, kaip kad turime kitokias regionės regioninės strategijas. Ir čia reikia galvoti apie ekonominį, socialinį, žmogiškai e, plėtojimą, saugumą ir gerą valdyseną. Čia yra labai svarbių aspektų, pavyzdžiui, e, tarkim, dujų projektas Nabuko, e, kas galėtų pagerinti mūsų nepriklausomumą energetikos rytyje. Čia mums reikalingas palaikymas iš šio regiono. Ir be abejo, kad viską bus galima padaryti tik tai bendros strategijos pagrindu. Dabar periname prie pasisakymų pagal procedūrą, prašau žodžio, tačiau laiko yra labai mažai, taigi ne visiems galėsiu suteikti žodį, ponia Savela. Jodosios jūros regionas yra labai svarbus, susiekiant užtikrinti ES energetinį saugumą. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai. E, šis didelis klausimas yra susijęs su Nabuko projektu ir e, būtent energijos tiekimo saugumas Europoje priklauso nuo šio projekto įgyvendinimo sėkmės. Tačiau e, mes vis dar, mums dar vis dar neaišku, kaip, kokia yra šio projekto, koks yra jo, jo likimas. Ponas Baroso vakar sakė, kad jisai buvo Azerbaidžiane ir, kalbė, ir jo vizitas buvo sėkmingas, tačiau ką tai reiškia? Mums reikia aiškaus tvarkaraščio, aiškių terminų, kad žinotume, kad iki tam tikros datos šis projektas bus įgyvendintas, kad be reikalo nešvaistytume lėšų. Taigi, Nabuko tema yra viena iš svarbiausių, kalbant apie Europos energijos e, tiekimo užtikrinimą. Ir e, šiuo klausimu mes turime e, išsiaiškinti, ar turime tiekėjus ir kas bus toliau, koks bus tolesnis šio projekto likimas. Dėkui. Ačiū ponas Luan. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasakyti pranešėją poną Ungurianų su puikiu pranešimu, labai svarbiu pranešimu iš geopolitinio ir ekonominio požiūrio taško. Šis regionas turi didžiulį potencialą energetikos srityje ir aišku, kad šiam regionui reikia skirti pakankamai didelį dėmesį, turint omenyje būtent energetinę strateginę reikšmę. Uh, juodosios jūros sinergija nedavė lauktų rezultatų. Tačiau aš labai tikiuosi, kad Europos išorės veiksmų tarnyba turės pakankamų išteklių tiek žmogiškų, tiek finansinių, kad galėtų įgyveninti um, tris partnerystės kurios dabar veikia įvairiose srityse. Reikia, kad ES nepamirštų to regiono, kad aktyviai ir nuosekliai um, veiktų per ilgalaikės priemonės. Labai svarbu pasinaudoti šio regiono teikiamų potencialų. Minut. Pamas Zegedi. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbėmiai kolegos, būdamas parlamento narys iš Vengrijos, norėčiau pridurti, kad E, bei pirmininkaujančios Vengrijos prioritetų, e, vienas iš prioritetų yra ir regioninės e, plėtros politika ir tam yra numatytas konkretus planas. Ir Dunojaus strategija bus gyvendinama patikimai, jeigu mes ją derinsime ir su kitomis regioninėmis strategijomis. Kitas dalykas - energijos tiekimo saugumas yra taip pat labai reikšmingas veiksnys E, jeigu e, norime užtikrinti, kad šiame regione e, būtų įtvirtinta taika ir stabilumas, mums reikia tuo pat metu ir daryti konkrečius žingsnius užtikrinant energijos tiekimo saugumą. Apie tai mes kalbėjome ir vakar. Ir būtent ši tema yra, labai, yra vienas iš pirmininkaujančios Vengrijos prioritetų. Dėkoju. Ačiū, panas Vanis Toroj. Is... Pane pirmininkė, dėkoju. Juodoji jūra yra visiškai netoli, tai iš tiesų Euro, Europos jūra. Ir kai kalbame apie energijos e, tiekimą, mes e, taip pat turėtume galvoti apie tai. Čia atsiveria mums didelės perspektyvos. Ir e, mes turime skatinti investicijas, pavyzdžiui, plėtojant Nabuko dujotekio projektą, ponas Baroso vakar sakė, kad, jis, kad mes galime uh, E, bendradarbiauti su Azerbaidžianu ir čia mes turime ieškoti papildomos naudos įgyvendindami Jotosios jūros regioną. Ponas Baro apie tai, tai, tai taip pat kalbėjo. Mūsų energijos tiekimo efektyvumas e, e, mano manimu yra labai svarbi tema ir labai dėkoju ponui Jungurijano, kuris labai aiškiai apie tai kalbėjo savo pranešime. Dėkoju. Madame Dančila. Ir panendančia, paskutinė kalbėtoja, prašau šiek tiek pagarbos ir tylos. Marea Neagră este importantă. Ačiū pirmininkė. Jodoji jūra yra labai svarbi ES atsižvelgiant į jos strateginę padėtį, bet taip pat ir įvairias ekonominės galimybės, geresnio regioninio bendarbiavimo galimybės. Jodosios jūros strategija padės pagerinti ekonominį bendarbiavimą tarp regiono valstybių. Reikia galvoti apie švietimo ir mokslo tyrimų srities bendradarbiavimą, taip pat bendradarbiavimą saugant šio regiono gamtinius išteklius. Manau, kad ES turi paraginti regiono valstybės geriau um, tausoti, geriau naudoti šio regiono gamtos išteklius, reikėtų skatinti regioninių partneriščių kūrimą. Atsiprašau tų, kas negalėjo pasakyti, kadangi trūksta laiko. Dabar žodis komisarui Fiulė. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Norėčiau pateikti tik tris pastabas. Pirmą jau išsakiau mūsų diskusijos pradžioje, dėkojau už šią labai tinkamų laikų parengtą, šį labai tinkamų laikų parengtą pranešimą apie Jodosios jūros regioną. Kitas dalykas. Ši diskusija parodė, kiek daug reikšmės jūs teikiate šiam regionui. E, tam pritarė ir komisija, ir išorės veiksmų tarnyba. O trečioji mano pastaba būtų štai kokia. E, tikrai esu pasirengęs bendradarbiauti su e, šiuo parlamentu, gyveninant Jodosios jūros strategiją. Ačiū. Dėkoju komisarui ir pabaigai suteiksiu žodį pranešėjui ir siūlau visiems jo paklausyti. Speaker, um... Pirmininkė, man labai pasisekė, nes kalbėsiu trumpai, galiu kalbėti trumpai, man ne tik dėl triukšmo, bet ir todėl, kad mane parėmė praktiškai visas parlamentas kaip ponas Brok pateikė savo puikių pastabų, akcentavo pranešimas, dėl kurio šiandien ruošiamės balsuoti, yra puikus pavyzdys, kaip šiame parlamente bendradarbiauja įvairios partijos. Ypač norėčiau padėkoti ponui Pašku, kuris buvo labai aktyvus ir nuoširdus šio pranešimo šalininkas. Nenoriu dabar vardyti kitų pavardžių, tai būtų neteisinga, nes visi labai svariai prisidėjo prie pranešimo, kalbėjo apie to Jodosios jūros regiono unikalumą, trapumą ir poreikį būti atsargiems, formuojant Jodosios jūros regionui skirtą politiką. Taip pat buvo išsakyta pastabų dėl Nabuko projekto būtinumo, dėl jo svarbos visai Europai. Norėčiau padėkoti ir komisijos nariui Fiulė už jo pastabas ir ypač už tai, kad jis paminėjo jūrų dimensiją, kurią dabar kaip tik rengia komisija. Ir taip pat ačiū už tai, kad nubrėžėte paralelių tarp Juodosios jūros strategijos ir Dunojaus strategijos. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už jūsų drąsą kalbėti tokiame triukšme. O dabar poros minučių pertrauka ir tada balsuosime.